Dėl 70A taisyklės procedūros, jūs ko gero prismante, kad tai yra nauja procedūra, kuri yra susijusi su susitarimais pagal pirmą svarstymą. Pirmą kartą vyko tokia procedūra ir aš šios plenarinės sesijos pradžioje e, sakiau, kokie buvo pateikti lybė komiteto pasiūlymai per e, numatytą laiką. Nebuvo e, gauta jokių prašymų dėl diskusijų arba balsavimų ir dėl to e, laikau, kad buvo patvirtintas mandatas pagal 70A taisyklę ir bus e, paskelbtas patvirtintas tekstas. O dabar prasideda balsavimai visų pirma ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas.